E, mėly kolegos, pradėkime darbus. Labą dieną visiems. Jei niekas neprieštarautų, tvirtintume darbo tvarkę. Niekas neprieštarauja, puiku, darbo tvarkę tvirtiname. Pirmininkės pranešimai. Vieną turiu. Kolegos, mobilumo ar judumo dokumentų rinkinys vėl aktualus, nes EPP frakcija šį rytą priėmė sprendimą, kurį pristatys ponas Vilman de Kamp. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūs jau sakėte, kad šį rytą EPP. Ir transporto komitete vyko diskusijos dėl procedūrų susijusių su pirmuoju judumo dokumentų rinkiniu. Ir čia mus pozityviai įkvėpė sprendimai priimti uh, per koordinatorių posėdį praėjusią savaitę, taip pat diskusijose transporto komitete. Ir EPP darbo grupėje tada vyko diskusija Ir dabar procedūrinė prasme mes nepritarėme dėl turinio, bet galime tą dokumentą, e, turim nuspręsti, ar tas dokumentas bus svarstomas plenarinėje sesijoje. Dėkui už situacijos pristatymą. Dėl suprantamų priežasčių aš norėčiau kad naujas koordinatorių sprendimas atnaujintų transporto e, komiteto sprendimą prieš man siunčiant laišką e, prezidentui Tajani. Neturim daug laiko ir šiandien yra kai kurių koordinatorių. Aš norėjau šiandien po komiteto posėdžio surenkti koordinatorių posėdį, bet dėja ne visi koordinatoriai yra, todėl siūlau E, laikytis raštiškos procedūros iki trečiadienio 12 valandos dienos. Iki penktadienio, iki penktadienio 12 valandos dienos, kad mes suderintume savo poziciją ir tada galėtume atitinkamą informacinį laišką pasiūsti ponui Tajaniui ir frakcijai. Kitas COP susitikimas bus 7 vasario ir kad visi nariai tiksliai žinotų, kokia procedūra vyks, tai aš dabar siūlyčiau kryptis į poną Vikerį, kad jis mum raštu atsiųstų informaciją apie tai, kokias galimybės mes turime, jei visa tai bus svarstoma plenarinėje sesijoje. Ponas Ertug, ar jūs prašot žodžio? Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. O tas laiškas, kurį norite nusiųsti parlamento pirmininkui, koks bus to laiško turinys, norėčiau paklausti. Koks mūsų tikslas, ką mes rašysim? tam laiške ir ar reikalingas tas laiškas, nes aš suprantu, kad frakcijos sutarė, kad tas klausimas bus svarstomas plenarnėje sesijoje. Tai kam dar siūsim tą laišką? Kam tada turėtume siūsti laišką ponui Tajaniui? Pone Hertuk, pasikeitė situaciją, nes pasikeitė sprendimas. Pirmasis laiškas jau buvo nusiųstas, nes buvo priimtas sprendimas, kad pirmininkų konferencija turi nuspręsti, nes tada nebuvo daugumos. Tai pirmas laiškas jau buvo nusiųstas. Ir aš pirmiausia, kaip komiteto pirmininkė, turiu uh, gauti koordinatorių daugumos nuomonę ir tam yra duotas laikas iki penktadienio 12 valandos. Ir kai sužinosiu, ką galvoja koordinatoriai, tada galėsiu siūsti e, ponui Tajaniui laišką, kuriame patvirtinsiu, kad taip tą klausimą galima svarsyti e, plenarnėje sesijoje. Ar dabar jau aiški situacija? Bet dabar metodą dar turėtume pasiaiškinti. Tas laiškas, kuris jau buvo išsiųstas parlamento pirmininkui, jokių konkrečių sprendimų nesiūlė. Jis tik paaiškino, kokia yra situacija ir sakė, kad komiteto lygmenių sprendimo galutinio nebuvo priimta. O dabar, jei dauguma frakcijų nori, kad tas klausimas būtų svarstytas plenariniai sesijoje, tai e, tas tada bus būtent naujam laiške, antram laiške, kuris bus išsiųstas e, parlamento pirmininkui ir parašyta. Tai dėl to mūsų komiteto pirmininkė ir siūlo tą antrą laišką pasiūsti e, ponui Tajaniui. Pone Jartu, aš atsiprašau bet um, vokiečių vertėjai pasakė, kad reikia siūsti laišką, aiškinantis dėl procedūrų. Bet dabar aišku, kokia yra daugumos nuomenė transporto komitete, tai turėtume, jūs turėtumėt nusiųsti uh, Tajaniui paaiškinamą į laišką, bet nekalbėti, ar tas klausimas bus svarstamas plenarniai sesijoje ar ne, nes ir taip aišku, kad bus. Jūs man aiškinat, kad aš nesigaudau situacijoje, sako pirmininkė. Laiškas jau buvo nusiųstas pirmininkui Tajani, nes nebuvo daugumos ir buvo pasakyta tam laiške, kad pirmininkų suėgas pres. O dabar jau yra nauja ta dauguma, yra nauja dauguma ir dabar iki penktadienio 12 valandos jūs man turit pasakyti, ar norite, kad tas e, punktas būtų svarstomas plenariniai sesijoje ar ne. Jeigu penktadienį iki 12 dauguma norės, kad tas klausimas būtų svarstomas plenariniai, tai atitinkama e, laišką e, Tajaniui ir nusiūsime. Pirmininkė, turėčiau tris komentarus. Pirmiausia, transporto komitete nebuvo balsuojama dėl to, kokia daugumos nuomonė vienokia ar kitokia galėtų būti. Tai tokie veiksmai kaip ir nėra oficialiai pagristi kadangi nebuvo balsuota, nėra pagrindo priimti vienokį ar kitokį sprendimą. O jei jau balsuosime, tai dėl ko tada balsuosime? Ir kaip tada elgsimės, jei, pavyzdžiui, du trečdaliai iš to judumo paketo dokumentų bus patvirtinti, o vienas trečdalis atmestas. Ir kokiu pagrindu koordinatoriai nusprendė, kad toliau turėtų būti dirbama su tuo judumo paketu, kad jis turi keliauti toliau, tolin į plenarinę. Tai kokiu pagrindu koordinatoriai tokį sprendimą priemė? Pirmiausia, kiekviena iš politinių frakcijų turėtų suprasti, kad koordinatoriai jum atstovauja ir jūs turite pasitikėti koordinatoriais. Aš manau, kad, pavyzdžiui, EPP frakcijos koordinatorių turime gerbti jei EPP frakcijos vardu manęs koordinatorius kažko prašo, tai aš jau nesigilinu, kas toj frakcijoje už, kas prieš. Ne. Kalbame apie politinę frakciją, kai jos koordinatorius priima sprendimą ir pirmininko. Ir, ir komiteto pirmininkiai pasiunčia oficialų laišką, tai tą nuomonę komiteto pirmininkė gerbė. Ir čia vėl nenoriu leistis dabar į procedūrinius aspektus, kada balsuosime, kai balsuosime ir panašiai. Apie tai kalbėsime per kitą koordinatorių posėdį. O dabar judame tolyn pagal darbo tvarkę. Aš nesu nusiteikus šiandien vėl uh, pradėti tas diskusijas. Aiškiai pasakiau, ką darysime dėl to, ar tas klausimas turi patekti į plenarinę sesiją ar ne koordinatoriai turi man elektroniniu paštu atsakyti, ar jie nori ar ne, kad tas klausimas būtų svarstomas darbo tvarkėje ir tada transporto komiteto vardu mes atitinkamą laišką ir nusiųsime, ar norime ar nenorime, kad dėl to klausimo būtų balsuojama plenarinėje sesijoje. Ponas Vandekamp. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad kalbant apie pačią procedūrą, dėl to, ar tas klausimas pateks į plenarinę sesiją ar ne, tai visiškai nereiškia, kaip už jį ar prieš jį bus balsuojama plenarinėje sesijoje. To klausimo patekimas nelėmė balsavimo rezultatų plenarinėje sesijoje nes turime pranešimą, turime pakeitimus ir turime e, tam labai atsakingai ruoštis. Ponas Liberatskis, paskutinis asmo, kuriam suteikiu žodį. Dėkui, pirmininkė. Trumpai. Mes čia negalim palikti tik koordinatoriams spręsti, kaip viskas toliau vyks. Nes, kiek žinau, koordinatoriai dėl šio klausimo balsavo vasarą, tada jis pateko transporto komitetui ir prieš porą dienų mes balsavome ir kalbant apie pono Ertogo pranešimą, ir, ir tos pakeitimus, tai tai, kas galiojo Liepą, tas dabar nebetinka. Nenoriu vėl atverti tų diskusijų. Kita savaitė bus koordinavimo posėdis skirtas metodikai balsavimo plenarinėje sesijoje. Ir nenoriu čia vėl grįžti prie to klausimo, ar koordinatoriai tinkamus sprendimus priėmė ar ne. Jūs esate saugę žmonės ir koordinatoriai, ir jūs turit laiko iki penktadienio 12 valandos, tai susiderinkit su koordinatoriais ir mm, kad, kad tie koordinatoriai priimtų tokią poziciją, kokios jūs norit ir informuokite mane elektroniniu paštu. Toliau tęsėme darbą. ponios Klodijos Šmit pranešimas dėl e, pasiūlymo dėl reglamento skirto elektroniniai krovinių vežimo informacijai. Ja, herzlichen Dank, so spannend die Diskussion war. Welche... Pone Šmit, žodis Jums. Ačiū. Tikrai įdomios diskusijos vyko prieš šias, kalbėsiu trumpai. Krovinių vežimas yra įdomus klausimas ir galėtume sutaupyti iki 27 milijardų eurų per metus, jeigu įvestume tam tikrus pakeitimus. Tad tas klausimas yra dar įdomesnis šiuo atžvilgiu. Pranešimas, kurį parengėme, yra gana techninio pobūdžio. Būtent todėl e, rengdami pranešimą turėjome dirbti su, su įvairiamis suinteresuotomis šalimis itin glaudžiai. Viso šio klausimo svarba, mano nuomonė, dar labiau išryškės, išsigrynins per artimiausius keletą metų. Tačiau tai nebejotinai turės didžiulį įtaką. Bus perita prie suderintųjų informacinių technologijų standartų, sumažės patiriami kaštai, taip pat pagerės ES ekonomikos konkurencingumas. Kalbant apie skaitmeninimą, savaigius automobilius, reikia nepamiršti dar vieno dalyko. Šioje srityje buvo daug įvairiausių dokumentų, parengta daug pasiūlymų, e, tačiau, man atrodo, buvo prarasta daug laiko. Jeigu pažvelgtume į tai, kiek laiko prarandama, pavyzdžiui, dabar, suvedant duomenis, rengiant informaciją, akivaizdu, kad būtų galima sutaupyti lėšų, suderinant visas procedūras ir naudojant elektroninės platformas. Komisija nori, kad e, taip pat e, komunikacijos procesai su valdžios įstaigomis būtų standartizuoti. Tačiau tai reiškia, kad ir ekonominės veiklos vykdytojai turi tam tikrų įsipareigojimų, jie turi užtikrinti atitikti ir taip pat reikia pasiekti, kad keitimasis duomenėmis būtų kuo įmanoma veiksmingesnis. Gali būti, kad e, šiuo atveju prireiktų taikyti tam tikrą spaudimą, nes 99 procentais atveju e, ne, nėra išspręstos kilusios problemos. Yra numatytas taip pat ir pereinamasis laikotarpis, kuris leis mažom bei vidutinėms įmonėms per numatytą laiką parengti kompiuterinės programas, užtikrinti, kad jos būtų tinkamos naudojimui Atsižvelgiant į tuos pakeitimus, kuriuos čia siūlome, galiu pasakyti, kad šis pranešimas tikrai turi didžiulį potencialą, gali tapti labai svarbia priemonė valdžios e, institucijų rankose. Užtikrinant tinkamą įgyvendinimą, norėčiau padėkoti taip pat ir šešėliniams pranešėjams šiandieną. Jų nuomonė direktyva nėra vien tik priemonė, kuri naudinga verslo atstovams, tačiau tai yra ir galimybė plačiaja prasme, ehm, kuri būtų naudinga visoms pusėms, taip pat, taip pat kalbant apie šios ryties teisės aktų įgyvendinimą. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad elektroninis duomenų perdavimas būtų priimtinas, kad tam būtų pritarta ir kad verslo srities atstovai įsipareigotų e, taikyti tokį metodą nuo tam tikro termino. Vienintelis dalykas, e, dėl kurio galbūt gailiuosi šiuo atveju, yra tai, kad apie šį pranešimą kalbama tik baigiantis šiam teisėkuros laikotarpiui, artėjant mūsų kadencijai į pabaigą. Labai viliuosi, kad ateityje komisija tokių klaidų nekartos ir tokie klausimai bus prioritetiniai. Pone Demonti dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat šešėliniams pranešėjams už jų atliktą darbą. Tokią tarsi bendrą viziją dabar matome ir Labai svarbus tas pasiūlymas skatinti skaitmeninimą, inovacijas, pritariu tam, ką sakė pranešėja apie laiko terminus. Tai svarbu, kalbant ne tik apie procedūrinius aspektus, svarbus yra ir pats turinys. Reikia pasiekti, kad krovinių vežimo sektorius kuo greičiau e, taptų elektroninis, kad nebebūtų naudojami popieriniai dokumentai. Daug spragų iš ties egzistuoja, kurios iki šioliai nebuvo išspręstos, reikia užtikrinti, kad ir valdžios institucijų atliekami patikrinimai būtų supaprastinti. Kalbant apie e, šio teisės akto taikymą, na taip, galbūt bus tam tikra administracinė našta, tačiau reikia kuo greičiau to imtis. Reikia žinoti, kad veiklos vykdytojai taip pat puikiai e, suvoks, kad ir tikrai didžiulę naudą gaus iš tokios sistemos. E, o ne tik patirs kažkokių mm, trikdžių ar kaštų. Reikėtų užtikrinti, kad ir tos investicijos, kurios jau buvo atliktos, nebūtų perniek ir e, jas būtų galima panaudoti, panaudoti naudojamas technologijas, elektroninės priemonės, kurios tinkamos e, keistis informaciją. Taip pat reikia siekti, kad sistemos būtų neutralios kad būtų išvengta tam tikros platformos dominavimo, kad platformos galėtų tarpusavėje sąveikauti yra labai svarbu. Apie tai esame kalbėję ir kituose pranešimuose, kuriuos rengėme šiame komitete. Man atrodo, pranešimas, kolegės pranešimas juda tinkamą linkmę ir nebejoju, kad jau netrukus galėsime jam pritarti. Ačiū. Ačiū poniai Damontė, dabar ponas Latovskiai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Klaudijai Šmit, taip pat bendra pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. Tikrai puikus dokumentas buvo parinktas. Nors mes pasisakytume už supaprastinimą, jeigu tik tai yra įmanoma, visada reikia to siekti. Ir akivaizdu, kad elektroninį dokumentą daug lengviau naudoti, jis turi daug privalumų lyginant su papiriniais dokumentais. Tad galiu pasakyti tik tiek, kad itin palaikome ponios Šmit pranešimą. Dėkoju ponui Zlatovskijai, dabar ponė Bilbao, prašau. Dėkoju ponė pirmininkė, sveiki kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Šmit, pranešėjai, taip pat jos komandai už e, atliktą darbą. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie to, kad būtų pasiektas toks platus susitarimas E, su itin daug kompromisų. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ES turi galimybę tapti pasaulinę lyderę, kalbant apie skaitmeninimą, inovacijas, taip pat CO2 mažinimą. Tačiau kol kas to siekime su fragmentuota tai teisės sistema, su sistemomis, kurios tarpusavėje nesaveikauja. Mm, Tad tai kelia problemų ir tie 15 kompromisų, kuriuos pasiekėme rengdami šį pranešimą, turėtų padėti užtikrinti, kad sistema būtų saugi, kad sistemos sąveikautų tarpusavyje, kad e, valstybės narės, e, privačios e, įmonės įsipareigotų siekti, kad rinka taptų konkurencingesnė ir Taip užtikrintume savo lyderiavimą šioje srityje. Be to ir transporto sistema būtų netokia tarši, daug skaidresnė. Tai svarbus elementai, visi pritarė, kad tai yra būtina. Ir tikiuosi, kad e, būtent to ir bus pasiekta artimiausių metų. Ačiū labai. Ponas Dalundė, prašau. Aš manau, kad iš tikrųjų gera kryptimi e, žengiama ir e, džiugu, kad atsižvelgta į mūsų poziciją dėl informacinės sistemos. Ir e, tikiuosi, kad taip ir bus, nes didelės kompanijos mm, ir joms yra labai svarbios normos šioje srityje dėl <clears throat> skaitminių paslaugų, bet reikia nepamiršti ir MVI, aišku, sektoriaus. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į visus elementus dėl klimato kaitos, kad būtų geriau panaudoti, panaudotos tas galimybės, kur egzistuoja transporto sektoriuje. Dėl logistikos taip pat galvoju, kad e, būtų vis tik tai svarbu didesnį dėmesį skirti klimato kaitai transportas e, yra vienintelis sektorius e, Europos ekonomikoje, kur e, CO2 išlakos tik tai auga. Ir reikia kelti savo klausimą dėl geros praktikos, kaip, kaip būtų galima kovoti su tokiais reiškiniais. Paksas. Pašas, vous voulez pas prendre la parole? Madame Koch. Nenorite pasakyti. Ça va mieux votre jambe? Oui. La parole est à vous. Uh, good afternoon, thank you very much. Kaip ar jau geriau su koja jums? Ačiū pirmininkė tikrai. Trumpai kalbėsiu šį kartą, tik kelias pastabas išsakysiu. Visų pirma, noriu padėkoti Šmit ir šešėliniams pranešėjams, visiems komiteto nariams už tai, kad vėlgi labai iški žinia yra pasiūsta, kad transporto sektorius ateitis tai yra skaitmeninimas, informacinių technologijų panaudojimas, modernizavimas ir mes labai sveikiname pranešimą ir kompromisinius pakeitimus, kurie yra nu, nukreipti tą pačią kryptimį kaip ir komisijos pasiūlymas, kad būtų užtikrinti supranta, kad elektroniniai keitimais informacija taptų norma transporto sektoriuje. Taip pat uh, kai kas iš kolegų jau sakėte, aš pakartosiu, kad teisiškai privalomas, gerai apibrieštas, suderintas visas pagrindas teisinis Europos lygmenių yra labai svarbus siekiant tikslų, bendrų tikslų, ne vien tik tai iš transporto sektoriaus ūkio subjektų, bet taip pat ir galvojant apie visas, visą Europos ekonomiką, visas mm, kompanijas, kurios dirba ir kitose sektoriuose. Ir aš čia gal vieną tik tai klausimą užduočiau. Aš girdžiu, kad jau pranešėjas apie tai ketina kalbėti, kad iš tikrųjų turime užtikrinti, kad ta sistema, kuri bus įdėkta, būtų organizuota taip, kad tai galiotų visiems ūkio subjektams, nes tik tai visą pusiškai veikianti, visus apimanti sistema leis užtikrinti, kad skaitmeninė sistema visi elektroniniai dokumentai veiks. Uh, Taip pat mes turime užtikrinti, kad mažoms, smulkioms įmonėms, vidutinės įmonėms būtų numatytas ir perinamas laikotarpis iki tol, kol jos galės panaudoti skaitmeninės platformas ir iš tikrųjų jos turėtų turėti galimybę pasiruošti tam, iki bus jau visos platformos prieinamos, sukurtos ir tuomet jau privalėti jomis naudotis. Uh, Reikia galvoti taip pat ir dėl reglamento išplėtimo įvertinant tarptautinės konvencijas, kad viskas būtų padaryta efektyviai nes tarptautinių taisyklių turinio mes negalėsime keisti, taigi mes turime užtikrinti, kad viskas būtų stabilu, garantuota, kad kompanijos, kurios teikia transporto paslaugas ES rinkose, žinotų, kokiu pagrindu jos veikia, kad viskas būtų stabilu ir aišku. Dar kartą sveikinu pranešę su puikiu darbu, rengiant šį pas, dėl, dėl šio pasiūlymo. Mes tikrai labai sveikiname tai, kad uh, kompromisiniai pasiūlymai yra suformuoti taip, kad tikrai visas komitetas galės juos palaikyti ir aš labai tikiuosi, kad e, labai greitai balsuojant mes tą ir pamatysime. Tai tiek, ačiū. Merci beaucoup pour votre intervention. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Klaudė Šmit, norėtumėt gal tarti baigiamąjį žodį kaip pranešėja? Labai ačiū. E, Dėkui. Ačiū ir komisijai už malonius žodžius. Kaip sakiau ir aną kartą, aš labai tikiuosi, kad pavyks viską padaryti ir kad nereikės įstrikti, kad tikrai padės mums ir komisija šiame darbe. Dėkuoju mūsų pranešiai. Dabar perėsime prie balsavimo. Patikrinkime kvorumą gal visų pirma. Prašom balsuoti ir visi turite balsavimo korteles. Prašom balsuoti, balsuoti baigiame. Aš irgi dar balsuosiu. Puiku. Tai galime pradėti nuo septinto kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 54 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 55 kas už, prieš, susilaiko priimta. 57. Norite pasitikrinti? Gerai. 55 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Jūs teisus. Atmesta. 57. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 5, norite pasitikslinti. 57. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta labai nedidelė dauguma. 56. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 8. Kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 9. Kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 68. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14. Kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuoniasdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 89 už, prieš, susilaiko atmesta. 90 už, prieš, susilaiko atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 97 už, prieš, susilaiko priimta blokas. Daug pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko primta. Devyniasdešimt aštuntas ir šimtasis, kas už, prieš, susilaiko neaišku. Jau pavargot gal. Tai balsuojame elektroniniu būdu. 98 ir 100. Balsuoti baigiame. Patvirtinta didelė dauguma. Tai tinkite kelti rankas, kas čia vyksta, klausė pirmininkė. Ir tikrai ne pirmininkė už viską atsakinga. Toliau 15 kompromisas už, prieš susilaiko. 99 atkrenta, nes prieš tai duėja patvirtinti. Taigi, 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. 103, kas už, prieš, susilaiko, primta. 27, kas už, prieš, susilaiko, primta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 303 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ir dabar balsuojam dėl viso pranešimo. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 34 už, 2 prieš, nieks nesusilaikė. Sveikiname ponę Šmit. Jūsų pranešimas yra patvirtintas didelę balsų daugumą. Ir toliau balsuojame parlamento ir tarybos reglamento pasiūlymas dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos. Čia Tik vieną kartą reikia balsuoti dėl viso pranešimo, balsuosime elektroniniu būdu. ponios Demonte pranešimas. Dėl uostų patikros išstojus jungtiniai karalystiai 391 reglamento pasiūlymas, taigi balsuojame dėl viso pranešimo. Balsuoti baigiame. Taigi, sveikiname ponę Demontė. Tęsėme darbus. Balsuoti baigiame. Ah, Dabar Komisija pristato deleguotus aktus dėl išmin, išmanių um, transporto sistemų specifikacijų ir ponė Jezinė Meisner yra pranešėja, bet prašau žodis jums, bet prašom dar minutėlę palaukti. Iš pradžių komisija turėtų pasisakyti, a, bet dar nėra. Uh,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 Ja. Gal galim tada. Ehrlich gesagt, ich weiß, was die Kommission sagen will, aber soweit ich weiß, müsste die Kommission. Atvirai sakant, aš žinau, kad komisija norėtų pasisakyti pirmą, o po to aš turėčiau pasakyti taip Aš pranešėja, taip tas tiesa, bet tai yra komisijos pristatymas ir mes kaip parlamentas reaguojame į tai, ką komisija pristatys. Tai tikrai būtų gerai, kad visų pirma komisija pasisakytų. Est... Pone Mesner, komisija yra pasi... Komisijos atstovės dar nėra, tai gal aš už tai suteikčiau jums pirmą žodį. Ne, yra? Kas komisijos vardu tada kalbės? Good afternoon, everybody. Labą dieną. Puiku, prašom, kalbėkit. It is a great pleasure for me to be here. Man iš ties džiugu šiandien būti jūsų komiteto posėdėje, kadangi esame tame etape, kai galime pasakyti, kad ta priemonė, kurią komisija yra parengusi dėl išmanių transporto sistemų, jau yra portalė paskelbta. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį ir mes tikrai nekartą sulaukime jūsų palaikymo, pripažįstant išmintingų transporto sistemų naudą ir dėl saugos, ir dėl efektyvumo, ir dėl uh, Mm, automat, automatizuoto judumo įgalinimo ir taip pat dėl galimybės ES būti lyderės pozicijose. Mes perėjome prie pasivaus saugumo, prie um, aktyvaus saugumo ir dabar žengėme dar vieną žingsnį į priekį ir iš tikrųjų buvo numatoma kad uh, Šiais metais daug ką padarysime ir portalį jau paskelbėme e, šią priemonę iki kovo 15 ketiname visus darbus nuveikti ir aš trumpai papasakosiu apie ką yra tas deleguotas aktas. Visų pirma, tikslas buvo užtikrinti teisinį tikrumą, kad būtų galima plataus masto įdėgymą paskatinti ir man atrodo tikrai yra tai padaryta ir apimame e, e, informaciją iš transporto priemonės į transporto priemonę, iš transporto priemonės priemonės į infrastruktūrą. Ir tai labai svarbu galvojant apie suderinamumą, tarpusavio saveikumą ir e, išmanių e, paslaugų e, testinumą. Ir tam mes turime pimti tris temas. Visų pirma, tai yra saugumas. Jeigu norime, kad kiekvienas kelių naudotojas, kiekvienas, um, kiekviena transporto priemonė, kiekvienas kelių elementas tarpusavėje kalbėtųsi, mums reikia pasitikėjimo. Antras dalykas - paslaugos. Mm, tos žinutės, kuriomis yra keičiamas, jos turi būti vis suprantamos visoje Europoje. Tai yra labai svarbu, mes turime suderinti tarpusavėje tą žinutės. Ir trečias dalykas - technologijos. Jeigu mes norime, kad visi būtų sujungti, mes negalime išvengti to, kad uh, kalbėjimo apie tai. Taip pat labai svarbu yra paminėti, kad šis deleguotas E, aktas sukūrė tą bazinę liniją, tą pagrindą mm, ir kalbame ir apie pagrindinės paslaugas ir apie tai, kaip jas įdėkti ir išplėsti. Aišku, reikės daug elementų, reikės daug paslaugų, kurios turėtų būti pri, prijungtos, technologijos nors būtų pri, prijungtos, kad būtų galima pasinaudoti platesnė prieptim, pavyzdžiui. Taigi, deleguotas aktas yra parengtas ateičiai ir juo taip pat yra pasirūpinama, kad, mes, kad viskas dėrėtų kartu su ta baze. Ir tai yra esmė, nes be to mes nesuteiksime um, garantijų, to užtikrintumo tiem, kas dabar dėgia tas paslaugas. Turim, turime užtikrinti, kad tie, kas dabar jas naudoja, išliktų uh, sujungti ir ateityje. Kitaip negalėsime užtikrinti paslaugų tesinumo. Dar kartą labai dėkoju Jums už jūsų dėmesį ir džiaugiuosi, kad esu šiandien čia, nes esame jau paskutinėme tame atkar... E, paskutinėje atkarpoje to darbo ir tikrai esame pasirengę viską užbaigti. Labai ačiū. Pone Vanelinin, už labai trumpą pristatymą. Kągi, bet du klausimų turėsime daug, daug o dabar pranešėjai, poniai Mesner, e, žodis. Natürlich vorher was kommt. Ich bedanke mich bei der Kommission für die Präsentation. Ich denke, das ist... Äh, Ačiū, norėčiau padėkoti komisijų už pristatymą. Man atrodo, tai svarbus klausimas, ypač kalbant apie tas intelektinės transporto sistemas, tuos sujungtus automobilius. Labai svarbu daug dėmesio skirti tam, ko iš tiesų mums reikia mes turime būti pagrindinis pažangos variklis. Taip, be abejo, reikia siekti saugumo, reikia užtikrinti, kad automobiliai būtų saugus, tačiau šiuo atveju teisingai elgėtės kalbėdami ir apie informacijos saugumą. Duomenų apsauga yra itin svarbi. Pasitikėjimas, kurį minėjote. Kalbant apie procesą, pirmiausia, reikia įvertinti kaip teisėkuros kelių būtų galima reaguoti į tas technologinės inovacijas. Įdomus klausimas. Man atrodo, kad tai padės pasiekti norimos pažangos. Kalbant apie tuos. Kalbant apie tas sujungtas transporto priemonės, e, tai taps puikiu pagrindu užtikrinant e, automo kelių saugumą ir norėčiau padėkoti komisijų už pristatymą. Tad ačiū už atliktą darbą, tikrai įdomis rytis, matau čia atsiveriančias plačias perspektyvas. Mano pačios žentas yra inžinierius dirbantis šioje srityje, tad nemažai su tuo esu susipažinusi. Ačiū, kad parengėte šį failą. Nebejotinai tęsime šios darbus. Dėkoju. Ponas Vandekam, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū labai. Turiu pasakyti, kad ne visai suprantu, kodėl komisijai reikia deleguotojo teisės akto. Ir kodėl Mm, ta, ta, tas e, bandymas užtikrinti, kad deleguotasis teisės aktas būtų patvirtintas, sulaukė tiek daug kritikos. Kaip be būtų, deleguotasis teisės aktas yra pagrystas tinkamų pagrindų, man atrodo, viskas yra gana aišku. Ir kalbant apie tą lobistinę veiklą, kurią stebėjau, turiu pasakyti, kad tas deleguotasis teisės aktas e, tikrai sukėlė nemažai nerimo kai kuriuom suinteresuotom šalims. Suprantu, kad vyko mm, konsultacijos su visuomenė dėl šio deleguotojo teisės akto. Konsultacijos, tiesą pasakius, dar tebesitėse. E, komentarus, e, pastabas galime teikti iki vasario 8-osios. Tačiau nepamirškime netrukus vyksiančių rinkimų ir man tikrai būtų įdomu sužinoti štai ką. Na taip, aš esu o, mandagus pilietis, tačiau man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad mūsų teisės būtų, gina, būtų ginamos, tad norėčiau paklausti komisiją štai ko. Kalbant apie technologinį neutralumą, ar tai buvo įtraukta, nes deleguotasis teisės aktas tarsi numato tam tikrą pasirinkimą. Ir tas pasirinkimas yra toks vienašališkas. Pavyzdžiui, kalbama apie um, interneto sistemas, Wi-Fi sistemas. Su ponu Vandelinden apie tai jau kalbėjome, buvo minėti ir 5G klausimai. Reikia nepamiršti ir mobiliųjų technologijų. Būtent jos, mano nuomonė, yra geriausias pasirinkimas šiuo atveju. Taip pat reikia nepamiršti tos nuostatos, kur yra kalbama apie tai, kad naujos technologijos gali būti integruotos. Vis dėlto nepamirškime to, kad visos technologijos keičiasi tiesiog nesuvokiamu greičiu. Ir technologiniai pokyčiai yra tokie spartus, kad e, pats terminas e, technologiškai neutralus, e, nežinau, ar iš vis yra realus. Nesu tikras, ar viskas deleguotojame teisės akte yra tinkamai suderinta. Ir šiuo atveju man atrodo, kad galbūt ne visos naujosios technologijos buvo tinkamai įvertintos. Europos komisija turėtų tinkamai įvertinti e, pokyčių, plėtros įvairovę. Aš pats esu rengęs pranešimą dėl e, savarankiškai važiuojančių automobilių ir tikrai pats susipažinau su tas rytimi gana artimai. Norėčiau, kad ir komisija nepamirštų, jog technologijos plėtojasi tiesiog žaibo greičiu. Ir jau ne pirmą kartą su Europos komisija apie tai kalbamės, tačiau E, norėčiau dar kartą pasitikslinti, ar šis deleguotasis teisės aktas atsitinka, atitinka bendrai duomenų apsaugos reglamentą ar ne. Ponas Vandekamp pateikė klausimus ir man pačiai buvo tiesą pasakius klausimas užduotas, tad norėčiau iš karto sureaguoti. Kol kas esame gavę deleguotojo teisės akto projektą, tačiau negalutinę jo versiją. Tiek trumpai norėčiau pakomentuoti jūsų pateiktą klausimą. Panas Herta, prašau. Ačiū labai. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos atstovui bei pranešėjai. Mano klausimas panašus kaip ir pono Vandekamp užduotasis. Na, Pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kaip komisija žiūri į technologinę plėtrą, technologinius pasiekimus. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie tam tikrų technologijų pasirinkimą šiuo atveju, e, kokie argumentai egzistavo renkantis, pažiūrėjau, A, B ar C variantą, kalbant apie Wi-Fi technologiją, kaip suprantu, būtent to varianto e, komisija siekia ir norėčiau sužinoti, kokių privalumų Wi-Fi tinklas turi lyginant su 5G tinklu. 5G tinklu. Toks būtų klausimas komisijos atstovui. Dar vieną klausimą norėčiau pateikti visiems esantiems čia, įskaitant ir komisiją. Kalbant apie deleguotąjį teisės aktą ir ten numatytą įtraukti technologinį neutralumą. To galima pasiekti tiesiog šiek tiek pakeičiant formuluotę, tad Nežinau, tai yra politinis sprendimas ir man atrodo, būtent politikai turėtų priimti tokius sprendimus. Tad kyla klausimas, ar deleguotasis teisės aktas mm, galėtų tapti tokią kažkokią, nežinau, tramdomąją priemonę, nežinau, ar komisijos tarnautoje gali priimti tokią, tokį svarbų sprendimą šiuo atveju. Ir nepamirškite atsakyti tą klausimą dėl 5G ir Wi-Fi. Pone Kilonen, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano klausimai komisijos atstovui panašus. Man atrodo, kad pasiūlymas dėl deleguotojo teisės akto tikrai nėra technologiškai neutralus. Ir mes jau esame ne vieną kartą e, kalbėję ir prašė to technologinio neutralumo. Tai buvo įtins svarbus klausimas parlamentui. Man atrodo, komisija į tai turėtų atsižvelgti. Taip pat yra dar vienas svarbus klausimas, kurį norėčiau pateikti. Dėl to teisinio neužtikrintumo atmosferos Europoje. Terminas tarpusavio saveikumas ir kaip tai turėtų būti gyvendinama kasdienybėje. Tai yra svarbu, tačiau tai nėra visiškai apibriešta. Dar vienas dalykas. Jeigu renkamės tik vieną technologiją ir visus pinigus statome tik ant vieno žirgo, tai tikrai nėra sveikintina. Tikrai nemažai klausimų jų kyla dėl to, ar ITS G5 e, tiktų įtin aktyvaus eismo sąlygomis, kalbant apie automobilių tarpusavio saveikumą. Ar tai užtikrintų saugumą pažeidžiamiausiams, e, pažeidžiamiausiams eismo dalyviams, tai yra pėstiesiems, dviratininkams? Juk reikės nuolatinių inovacijų atnaujinimų, kad būtų vadovaujamasi pasaulinė gerąją praktiką, jos pavyzdžiais. Mm -hmm. Tad aš labai tikiuosi, kad komisija dar susės prie stalo ir įsigilins į šią situaciją, nes jeigu pasirinksime tik vieną kryptį, tik vieną liniją, ir Nežinau, tarsi yra paminėta, kad galima ateityje kažkaip papildyti tai, tačiau mano nuomonė tai nebūtų sąžininga technologijų kuriejų atžvilgių, juk jie sunkiai dirba Europoje ir jeigu jau, kaip minėjau, statome visus pinigus ant vieno žirgo, turite pasakyti, kodėl taip yra daroma. Ar mm, jūs e, tą pasirinkimą darote dėl kažkokių šališkų sprendimų, ar jau iš anksto žinoma, kas laimės tą konkursą. Įdomu. Dėkui, ponė Kilonin, aš esu irgi šešėlinė pranešėja, tai ir aš noriu šį beitą pasakyti, noriu padėkoti komisijai už pristatymą, bet turiu labai daug klausimų. Pirmiausia, laukia netrukus Europos parlamento rinkimai ir komisija mum nustato tam tikrą galutinį terminą. Čia aš pritarčiau ponui Vindenkampui. Komisijos nustatytas terminas yra 15 kovo. Jei iš esmės turėtume išstudijuoti tą tekstą, paruošti argumentus už ir prieš, tai ar komisija įsivaizduoja, kad viską per tokį trumpą laiko terminą galėtume atspėti, kad ir parlamentas galėtų pasinaudoti savo teisėmis ir vykdyti savo pareigas, nes galutinio deleguoto akto varianto mes negavome, o kovo 15 nenumaldomai artėja. Tai kaip tada parlamentui viską spėti? Toliau, toks būtų mano pirmasis klausimas. O ponia Kilonen dar paminėjo, duomenų apsaugą. Tai yra labai svarbus aspektas. Europiečiam 29 konstatuojamojoje dalyje jūs minite Europos domenų apsaugos pareigūno nuomonę. Norėčiau paklausti, ar komisija tą nuomonę gavo ir kas toje nuomonėje sakoma, nes mes tos nuomonės nematėme. Toliau ponas Ertūgi ir ponas Vandenkamp palėtėte kitą svarbę temą. Daug kas kalba apie technologinį neutralumą. Ir komisija mum siūlo technologiją. Ir tokį turėčiau klausimą, kas spręs dėl tos technologijos? Kur yra parašyta, kad technologijos pasirinkimas yra komisijos kompetencija, o ne teisėkuros institucijų, parlamento ir tarybos. Ir kitas klausimas, kadangi ekonominės veiklos subjektai sako, kad visa tai jau turi būti iki 19 metų pabaigos parengta, Tai kodėl mes taip skubam, nes turim realiai laiko iki šių metų pabaigos. Taip pat pritarčiau ponui Vandenkop dėl technologijų ir ponė Maisner taip pat tą minėjo 5G aspektą. 5G galėtų būti įtraukta į tą deleguotą į aktą, bet ar 5G technologija dėrėtų su tomis pirmosiomis technologijomis? Tai kaip jūs apibrieštumėte čia tarpusavio saveikumą? Ir kodėl tie nauji, naujos technologijos turi dėrėti su tomis pirmosiomis technologijomis, o ne priešingai. Nes labai brangiai kainuoja tą antrą technologiją išplėtoti. Toliau jūs sakėt, kai bus pristatyta technologija, tai ekspertų grupė įvertins tos technologijos brandumą. Kas sudarys tą ekspertų grupę? Man jau nusibodo, kad mes prikūrėme ES įvairių ekspertų grupių. Tai aš norėčiau sužinoti, kas sudarys tą jūsų minimą ekspertų grupę, pagal kokius kriterijus jie vertins, ar technologija yra pakankamai brandi. Ar komisija tą vertins ar mes tą darysim, naudodami skaidrumą užtikrinančias priemonės. Ir taip pat, jei valstybės narės nori, kad kuo greičiau tas deleguotasis aktas būtų priimtas, tai dabar kaip ir vyksta svarstymai, bet ne viskas vyksta skaidriai ir demokratiškai. Ir tai liečia ir parlamento galimybės visame procese dalyvauti. Ponas Rikė, žodis jum. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai nemažai klausimų buvo išsakyta. Turiu keletą komentarų ir aš. Pirmiausia, tai yra svarbus iššūkis. Nes tai deleguotasis aktas, kuris labai rimtas. Čia nekalbame, pavyzdžiui, apie, sardinį, apie sardinų kvotas. Čia kalbame apie svarbius techninius dalykus, kurie padarys labai didelį įtaką pramoniai. Ir tas techninis priedas sudaro 223 puslapius. ir e, parlamentas ne visuomet gali pasinaudoti savo teisėmis, kai kalbame apie deleguotusius aktus. Ir apie tą problemą kalbame jau seniai. Kai tik pasirodo tas deleguotasis aktas, tai parlamentui labai daug problemų atsiranda jį stengiantis išsakyti savo nuomonę. Ir čia, aišku, ne tik forma yra svarbu, tas pasirinkimas, kurį padarysime, yra svarbus ir kodėl mes dabar turime apsispręsti dėl to, kai mūsų konkurentai arba e, dar nesiuošia primti atitinkamų sprendimų toje srityje, kaip, Kin, kaip JAV, arba priemė visai kitokius sprendimus, kaip Kinija. Toliau, dėl technologijų neutralumo ir suderinamumo su ankstesnėmis technologijomis ar su būsimomis technologijomis. Tai labai daug problemų kelia tiek technologinė, tiek investicijų prasme. Ir aš galbūt negaliu tinkamai tų visų technologinių aspektų įvertinti, nes tas techninis priedas yra, nėra lengvai suprantamas, bet technologinis neutralumas, duomenų apsauga, tai yra politiniai aspektai. Ir ar nereiktų tuos aspektus geriau paaiškinti, kad jie būtų visiems suprantami, kaip ir kad visiems būtų suprantama, ko siekiama šiuo deleguotojų aktu. Ir aš manau, kad parlamentas turėtų pasisakyti už tai, kad šis procesas būtų sustabdytas. Nes mes nesam prieš tą aktą, prieš tą deleguotą į aktą, bet turime stabdyti tą procesą, nes yra labai daug neiškumų. Ponas Van der Landen, žodis jum iš komisijos. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, pabandysiu nuosekliai atsakyti į klausimus. Ne vienas e, parlamentaras minėjo duomenų apsaugos ir privatumo aspektą. Ir tų klausimų, aišku, negalim nespręsti. Mes norim užtikrinti saugumą keliuose ir veiksmingesnį transporto judėjimą. Ir tą galime padaryti, uh, kai keičiamasi duomenim. Ir kai keičiamasi duomenim, tada reikia spręsti duomenų apsaugos klausimą. Šis deleguotasis reglamentas iki galo neatsako, kaip ta problema bus sprendžiama. Deleguotame reglamente sakoma, kad pilnai taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai yra pagrindinis dokumentas Europos Sąjungoje duomenų apsaugai užtikrinti, o šis deleguotasis reglamentas savo saugumą užtikrinančiame skyriuje nurodo daugelį elementų, kurie minimalizuos duomenų apsaugos problemas. Pavyzdžiui, kiekviena žinutė, kurią keisis tie ateities automobiliai, bus anonimizuota ir tas anonimizavimas nuolat keisis o sistemos keisis tik tais duomenimis, kurie bus reikalingi tam, kad būtų užtikrintos paslaugos. O toliau priklausomai nuo tų pasirinkimų ir nuo tų paslaugų, kurios bus teikiamos, tai bus siekiama užtikrinti, kad tai bus mm, pilnai, kad, kad tai pilnai bus laikomasi duomenų apsaugos reglamento reikalavimu. Ir dabar kitas punktas, praktiškai visi kalbėję jį palėtė, technologijų neutralumas ir ateities technologijos. Pirmiausia, jūs klausėte, ko nori komisija. Komisija nori pakeisti situaciją, saugumo keliuose situaciją ir kad tą padarytume, mes norime sujungti visus tuos, kurie važinėja keliais ir kad tą padarytume, tai čia technologija e, įgauna pagrindinį vaidmenį. Kai šiandien matome, kad deleguotasis reglamentas yra vienintelė galimybė tą padaryti, tai ją ir naudojamės. Alternatyvų čia nėra. Mes tikėjomės, kad ši deleguoto reglamento versija jau turės dvi alternatyvas. Jei atsimintume ką rašėme 16 metais, tada aiškėme, aiškiai sakėme, kad čia reikia hybridinio požiūrio į komunikavimo technologijas. Tai yra reikia turėti tas pagalbinės technologijas, kad įvairiom paslaugom galėtume užtikrinti įvairias papildomas technologijas. Ir tikėjomės, kad bent jau dvi tos papildomos technologijos bus šiame akte jau nurodytos, bet jos dėja kol kas nėra pakankamai brandžios, dėl to jų nėra. Bet jos atsiras ir dėl to mes čia rašome, kad tikimės, kad bus padaryta labai daug pakeitimų. Bet tai, ką siūlome šiandien, turi užtikrinti saveikumą. Tai reiškia, kad jei kas nors iš jūsų važiuoja motociklo automobiliu, sunkvežimiu ar autobusu, jei važiuojate juo per Europą ir susitinkate su bet kuriuo kitu automobiliu, su bet kuria kita transporto priemonė, tai jos supranta viena kitą. Ir tai reiškia tarpusavio saveikumą. Ir atsiprašau, bet iš tiesų turi būti labai daug techninės informacijos tuose prieduose. Aišku, kad jinai sudėtinga, jinai sunkiai suprantama, bet esmė nėra tokia sudėtinga. Esmė yra, kad užtikrintume, kad kiekvienas automobilis supranta kitą. Buvo taip pat klausima, kaip čia dabar e, su visu tuo sėsis ateities technologijos. Tai turime prisiminti, kad tai, kas yra deleguotame reglamente, yra taikoma tik pirmajam paslaugų rinkiniui. Jei būsimos technologijos, kurios atsiras, galės užtikrinti naujas paslaugas. Ir tom naujom paslaugom būtent naujų technologijų reiks, tai, tai nebus problema, turint galvoj dabartinį reglamentą. Bet jei kažkas pradės naudoti technologiją, kuri yra šiandien, ar ta technologija lysto tomis rydienos paslaugomis naudotis, nes uh, informacinių ir komunikavimo technologijų sparta yra labai greita, bet automobiliai taip greitai naujoviškai, taip greitai nesikeičia. Automobilio transporto priemonės naudojimo vidurkis yra 15 metų, tai jei mes nusipirksime jį šiandien, mes nenorime, kad po dviejų metų jau tų paslaugų tas, tas automobilis tomis paslaugomis nebegalėtų naudotis. Mes norim, kad visą tą galėtume užtikrinti, kad tie automobiliai per savo naudojimo laiką galėtų naudotis visomis atsirandančiomis paslaugomis. Ir Pavyzdžiui, aišku, supraskime ir situaciją, yra 5G, ir, bet atsira žmonių, kurie sakys, bet palaukim to 6G sistemos pradės veikti. Kažin ar mes galim taip amžinai laukti. Labai ačiū. Monsieur Vimon de Kamp, vous avez... Pone Vino de Kamp, pusę minutės. E, voorzitter, laat... Pirmininkė, aš gal pradžiai Tada pasakysiu, kad labai pritariu Europos komisijai, kad reikia, kad e, reikia to deleguoto akto kaip galima greičiau. Čia tikrai viskas aišku. Jau dešimt dienų e, mes e, čia nieko gero nedarom, aš čia taip jau švelniai mandagiai sakau. Uh, deleguotas aktas e, turi mums suteikti erdvės naujoms technologijoms greičiau dėkti ir automatizuoto vairavimo e, pakete mes kalbame apie abu variantus, mums reikia abiejų variantų, kad savarankiškai e, važiuojančios uh, važiuojančios transporto priemonės galėtų pati, e, važinėti keliuose. Ir Europos parlamentas ir transporto komitetas parems, aišku, šį pasiūlymą ir aš ir Izmail ir tu norime paklausti, o kaip su pramonės pozicija dėl tų technologijų. Aš noriu, kad komisija mums paaiškintų taip, kad galėtume mes tai suprasti. Mm prašom daugiau čia tos šviesos e, atnešti, kad mes galėtumėm tikrai tą erdvę sukurti, kur nors technologijos galėtų ateiti. Pone Meisner. Ačiū pirmininkė. Aš gal pozityviau vertinčiau e, šį pasiūlymą nei kolegos. Tiesiog aš pati asmeniškai gal daugiau padirbau tuo klausimu ir todėl tikrai galiu paremti komisijos pasiūlymą. Mm, tai sritis, kuri kelių transporte gali sukelti revoliuciją. Todėl tiek daug kalbėjau apie saugą keliuose ir apie duomenų saugumą. Ir, ir privačiai tikrai labai uh, nemažai dirbau to klausimu, aiškindamasi dėl technologijų, technologinio neutralumo, mm, dėl 5G, 6G, gal net ir 7G gan greitai jau pasirodys, dėl ir kitų variantų ir tikrai reikia galvoti apie saugos keliuose e, gerinimą. Technologijos sparčiai juda į priekį ir komisija ką pasakė, tai kad turime pažiūrėti, kas jau yra pasiūlyta rinkoje ir deleguoto akto pagalba mes ar žiūrėsime ir į naujus pasikeitimus, kurie, na, naujoves, kurios pasirodys. Ir todėl kovo 15 man tikrai nėra per arti tada ta. ta Mm, labai svarbu tikrai sukurti tą erdvę, kur nauj, nauj, naujovės galėtų mm, būti mm, kūriamos ir dėgiamos. Mes žengiam keliu, kurio mes nepažįstame, nežinomų kelių ir daug kas nerimauja dėl, pavyzdžiui, dviratininkų ar pėsčiųjų saugumo, jeigu bus automatizuotos sistemos ir transporto priemonės tarpusavėje kalbėsis, bet o kas, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, kažkoks įvyks nesusikalbėjimas, tai ir, ir, ir jeigu ta mašin, tas automobilis pradės kažkaip į mano pusę važiuoti, tai ką man daryti, yra daug nerimo, yra abejonių, kad galbūt visos tos naujovės tik sumažins saugą keliuose, o ne padidins ją. Ir, ir aišku, dauguma iš mūsų turime įvairių baimių, nežinomybės baimė yra pakankamai didelė. Galbūt aš mažiau klausimų turiu nei kolegos, kadangi, kaip jau minėjau, aš asmeniškai pati privačių pagrindų daugiau gal dirbau to klausimo ir manau, kad gerai yra, kad turime tą deleguotą aktą Ir aš tikiuosi, kad sulauksime naujausios informacijos, kaip, kai tik tai e, jos bus, per anksčiau tai buvo ir visuomet, kai yra priimami esminiai tokie sprendimai. Aišku, prisiderinimas prie pokyčių yra svarbiausias dalykas, kalbant apie ateitį. Komisija negali pasirenkti tom technologijom, kurios dar neegzistuoja, kurio, apie kurias dar nieko nežinome. Ir e, šviesos greičiu iš tikrųjų šiais laikais technologijos keičiasi, o mes turime sukurti palankę aplinką Europoje toms technologijoms, nežiūrint to, ką daro Kinija. Jeigu Kinai sugalvos kažkokią sistemą, tai mes irgi turėsime pasirenkti tam, kad ji galėtų veikti. Ačiū. Kol kas turiu pasakyti, dar neturime galutinio akto. Mes kalbame apie aktą, kuris dar nėra galutinis. Aš tikiuosi, kad komisija mums atsiūs galutinį deleguoto akto variantą, kai jau jis egzistuos, nes kol kas dirbame su projektu, su pasiūlymu. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Terminai. Mėly kolegos, apgailę stauju, bet uh, labai grei, labai vėlai gausime tą informaciją ir į tą laiką, na, turėsime kažkaip ir, ir, ir tą demokratinį skaidrumą užtikrinti ir išreikšti parlamento poziciją. Tai aš siūlyčiau įtraukti koordinatorių darbo atverkę punktą, nes tuo klausimu tikriausiai mums reikės rezoliucijos. Aš nežinau, kaip bus paskui, kas, kas toliau bus. Uh, kad mūsų komiteto pozicija būtų suformuota parlamento vardu. Nors technologijos e, keičiasi labai sparčiai, visgi mes esame viena iš teisės aktų leidybos institucijų. Ponas Artuk, e. dar kartą noriu kreiptis į komisiją dėl techninių specifikacijų abiejoms sistemoms. Gal galėtume truputį daugiau mums papasakoti apie skirtumus tarp abiejų skirtingų techninių galimybių. Aš norėčiau žinoti šiek tiek daugiau tam, kad galėčiau suprasti, kodėl komisija pasirinko žengti tuo keliu, kuriuo jūs dabar žengėte. Ačiū, ponai Artuk. Ir dabar paprašysiu komisijos mums atsak... atsiųsti atsakymus į tuos klausimus, kad visi turėtumėm uh, po ranka rašytinį dokumentą, kurį galėtume pasitelkti savo darbę. Taigi prašau, jūsų to sekretariatas pateiks konkrečiai prašymą dėl įvairių technologijų tipų ir tikiuosi mes gausime atsakymą raštu. Gerai? Labai ačiū. E, dėl šio klausimo, aišku, dirbsime toliau. Labai atsiprašau, ponė Artuk tam, kad atsakymas būtų kolektyvinis, tai aš paprašiau komisijos atsiųsti atsakymą raštu. Teskime darbą. Kitas deleguotas aktas. Labadiena, ponė Marinesku, sveikinu su jumis. Dabar uh, komisija pristatys deleguotą aktą dėl dronų naudojimu atvirojoje kategorijoje. Labadiena, ponė Kornelis, kaip jums sekasi? Gerai. Taigi jūs dabar mums trumpai pristatysite deleguotąjį aktą dėl dronų. Tada pradėsime diskusijas. Visų pirma pasisakys ponas Marinesku, kuris yra mūsų pranešės, po to kiti kolegos. Taigi, ponė Kornelis, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, dėkoju už šį malonų kvietimą kreiptis į Jūs labai svarbę dronų temą, ypač uh, turint omenyje mm, ruošiamą deleguotą aktą dėl dronų, kurie naudojami taip vadinamojoje atviroje kategorijoje, kaip jūs pirmininkė ir pasakėte. Šis e, aktas buvo pateiktas metų pradžioje e, viešam svarstymui, planuoja komisija, kad jis bus patvirtintas galbūt vasarį. Po to, kaip ir visuomet, Europos parlamentas turės galimybę užtikrinti priežiūros teisę. Ir trumpai norėčiau Jums pristatyti mūsų požiūrį, kurio laikėmės rengdami šį visą reguliavimo paketą dėl nepilotuojamų orlaivių ir dėl įvairių taisyklių, kurios, iš kurių susideda tas paketas. Deleguotas aktas Tai yra tik tai vienas iš taisyklių paketo elementų dėl dronų reglamentavimo. Aišku, labai tikimės transporto komiteto palaikymo, užtikrinant, kad mm, tokie esminiai reikalavimai dėl dronų, kurio seniai laukiame Europoje, būtų kaip galima greičiau įgyvendinti. Tai yra labai svarbu užtikrinant uh, dronų naudojimą, kad, būtų, kad būtų užtikrintas saugumas, sauga, visi aplinkosauginiai reikalavimai. Ir kaip jūs atsimenate, e, įsigaliojus EASOS baziniam saugos reglamentui praeitų metų rugsėjį, dronai dabar es kompetencijoje, nežiūrint jų e, e, svorio, dydžio ar kitų savybių. Taigi ESA parengė e, du išsamius taisyklių paketus, jų projektus dėl dronų. Vienas tai yra techniniai reikalavimai, dronai kaip transporto priemonėms ir kitas aktas yra visi kiti susiję aspektai, tai, kas, kiek tai yra susiję su dronų veikimu, tai yra ir organizacijos, kurios naudoja dronus, taip pat ir visos kompetencijos, tai yra tų orlaivių pilotavimo e, žinios ir taip toliau. Ir, mm, Aš, aišku, antrasis aktas pasieks jūsų artimiausiu metu. Reikia priminti, aišku, kad abu šie aktai turėtų būti vertinami kaip visuma, nors jie, atiti, jie yra priimami pagal skirtingas procedūras. Uh, Reikia juos vertinti kartu, kadangi tokiu būdu jūs aiškiau matysite, ką komisija yra parengusi dėl dronų reguliavimo. Šis rytis kelia labai daug iššūkių. Dronų technologijos yra pakankamai naujos, jos keičiasi nepaprastai sparčiai bendrai um, jie laikomi kaip trikdis, e, trukdantis aviacijos pasauliui tinkamai veikti ir ne vien tik tai aviacijos pasauliui yra neigiama žala fiksuojama, tai yra ir duomenų apsauga, privatumo pažeidimai, taip pat ir triukšmo tarša ir kiti visi elementai, kurios, kurių reikia nepamiršti. Uh, Dronai taip pat yra ir novatoriška nauja skaitmeninė technologija, kuri gali lemti didžiulį pasikeitimą transporto srityje, užtikrinant judumą ir, ir gali pasitarnauti vartotojams. Taigi reikia viską apriepti visapusiškai ir, ir kalbant apie dronus iki 50 gramų ar um, tokius dronus, kurie yra Airbus 380 dydžio, tai irgi yra um, nepilotuojamos nepilotuojami orlaiviai, taigi reikia galvoti ir apie stambes kompanijas, kurios jau veikia o, dronus ir tie, bet taip pat ir aeromodulių mėgėjų klubus ar aukštųjų technologijų kompanijas, kurios kuria naujoviškus produktus. Todėl mes šioje srityje pasirinkome mm, remtis rizikos, riziką paremtų požiūrių, tai yra ir esos baziniam reglamente tai yra pamin, panaudota, būtent galvojant e, apie įvairias galimybės panaudoti šį požiūrį, mes pasirimėme tokiu riziką pagrįsto požiūriu, kad, kad būtų laikomas jasos bazinio reglamento e, dėl dronų, kad būtų galvojama apie dronus ne vien tik tai kaip apie transporto priemonę, kaip orlaivį. Ir jau buvo dialogas su šio komiteto nariais, kurie daug prisidėjo prie EZOS bazinio reglamento rengimo ir patvirtinimo praeitais metais ir po to toliau e, stebėjo mūsų darbą e, dėl dronų. Tai labai padėjo mums spręsti labai svarbius klausimus susijusius su, pavyzdžiui, privatumu, aeromodeliu, klubais ar e, taip pat tinkamumo skraidyti reikalavimus. Ir Pagal šias taisyklės ar modulių um, klubai ir jų nariai to, toliau galės uh, laikytis ilg, seniai jau veikiančių taisyklių ir nacionalinių sistemų, kurias mes turime ir šiandien. Visi dronų operatoriai gali, kurie gali kelti e, pavojų e, privatumui, turi registruotis taip pat ir dronai iki 250 gramų, jeigu jie turi sensorių daviklį, kuris gali e, įrašinėti bet kokio tipo asmeninius duomenis. Taigi, ką mes parengėme. Visų pirma, įgyvendinantis reglamentas, kuriame išdėstos konkrečios taisyklės ir procedūros dėl nepilotuojamo orlaivių eksploatavimo. Šis tekstas buvo pateiktas taip pat ir vis, viešam svarstymui praeitų metų pabaigoje ir šio komiteto nariai taip pat galėjo su juo supažinti. Antra, mes parengėme dėl, deleguotą reglamentą, kuriame yra išdėstos išsamios taisyklės dėl dronų dizaino. Uh, dronų, kurie yra skirti naudoti mažiausios rizikos kategorijoje, tai vadinamoje atvirojoje kategorijoje, kuri yra mano skaidrės kairėje pažymėta. E, čia e, yra deleguotas aktas ir du mėnesius po jo patvirtinimo komisijoje parlamentas turės galimybę įvykti savo parlamentinės priežiūros teisę. Kitos dronų kategorijos į tą dokumentą nepatenka, į tą konkretų deleguotą aktą, e, jie bus aptarti kitose teisės aktuose čia vėlgi laikomasi to paties požiūrio, kad yra trys konkrečios dronų kategorijos. Pirma yra taip vadinamoji atviroji kategorija, tai yra tikrai mažos rizikos dronų eksploatavimas, kur nereikia iš ankstinio leidimo. Ir ši kategorija tai yra dronai iki 25 kg, jie visuomet turi būti eksploatuojami laikantis saugos atstumo nuo žmonių. Tai yra, turi būti ta, jie turi būti matomumo zonoje ir maksimalus aukštis yra 120 metrų. Tai yra pagrindiniai parametrai, kurie riboja tokių dronų eksploatavimą pagal šią kategoriją. Kiekviena dronų klasė e, turi atitinkamus techninius reikalavimus ir masę e, ir yra C ženklinimas e, vidaus rinkos požiūris čia panaudotas ir tik tuomet, jeigu yra laikomasi tų reikalavimų, jie gali būti pateikti rinkai ir po to eksploatuojami vienoje iš trijų subkategorijų A1, A2 ir A3 Vėlgi atitinkamai, jeigu yra pilotavimo kompetencijos e, reikalavimai įvykdyti. Toliau kita kategorija geltonai pažymėta yra specifinė, e, specifinės rizikos kategorija, čia aukštesnis jau rizikos lygis. Čia reikės arba leidimo eksploatuoti tą droną, pasiremiant konkrečios eksploatavimo rizikos įvertinimu iš, iš, iš kompetitingos institucijos, arba reikės mm, iš opera, operatoriaus leidimo, autorizavimo, jeigu jis laikomas, laikosi iš anksto patvirtinto eksploatavimo e, plano. Ir jau trečias yra sertifikuota kategorija. Čia jau reikia konkrečių, aišku, ir licenzijuotų pilotų, dronų operatorių licencijų ir, ir, ir šankstinių visų leidimų ta sertifikuota kategorija, raudona kategorija yra tokia pati rizika kaip tradicinė pilotuojama aviacija. Ir visuomet čia reikia pilno drono sertifikavimo, kaip kad yra su pilotuojamais orlaiviais. Reikia ir sertifikuoto operatoriaus, ir reikia licencijuoto piloto, kuris valdo nuotoliniu būdu droną. Tai yra dideli dronai, kurie gali skristi virš žmonių susibūrimo vietų. Tai yra ir ir pavojingų prekių pervežimas, kitokių krovinių vežimas. Tai yra um, tokia, uh, tokios operacijos, kur rizika pagal nacionalinės asociacijos vertinimą negali būti sušvelninta. Uh, Niekaip kitaip, kaip tik tai per sertifikavimą. Čia mes e, jau skaidrė matome, kaip veikia dronai pagal atvirą kategoriją. Čia matome, kokios yra ribos eksploatavimo e, dronų, kurie patenka į šią kategoriją. CE ženklinimas kurio pasiremta deleguotame akte, atitinka ir EZOS naują reglamentą, bet taip pat ir sprendžia riziką, kurią kelia tokių dronų eksploatavimas, kadangi ribojamos yra jų eksploatavimos galimybės, yra ir maksimalus skrydžio mm, aukštis, ir reikalavimai vengti gyvendintų zonų, e, geografinės zonos yra apibrėžiamos, kur nerei, ne, negalima eksploatuoti tokių dronų. Taigi visa tai leidžia apie apriboti jų naudojimą ir kiti pasaulio regionai taiko panašų požiūrį. Yra laikomasi tokia paties požiūrė, kad dronai, kurie yra naudojami tokioje atviroje kategorijoje, kur ar, ar, ar tai yra um, vienas tai septyni kategorija JAF ar Kanadoje, čia galvojame, kad būtent eksploatavimo ribojimai leidžia sumažinti riziką ir yra atitinkamai Europai techniniai reikalavimai tam priklausomai nuo dronų klasės. Taigi, reglamentai, kuriuos aš paminėjau, deleguotas ir gyvendis aktai, po to bus lydimi kitų iniciatyvų, mes visą tai vertiname kaip paketą ir ESA jau dirba su kitomis tomis iniciatyvomis. Tos iniciatyvos e, spręs klausimą dėl sertifikuotos ir dėl specifinės kategorijos, būtent dėl pačių orlaivių, e, reikalavimų patiems orlaiviams. Ir tos naujosios taisyklės taip pat apims ir tokius dalykus kaip operatorius e, e, sertifikatas, ar tinkamumas skraidyti tokio orlaivio. Tai yra tai, kas yra jau dabar taikoma sunkesniems dronams virš 150 kg. ESA taip pat dėl specifinės kategorijos teiks pasiūlymus dėl oro taisyklių pakeitimo dėl licenzijavimo, dėl atėm, viso personalo ir, visus, ir standartinių scenarijų patvirtinimo. Dabar vertinant įvairius incidentus, ypač Londono oro uoste, kas buvo uh, manau, kad galime aiškiai pasakyti, kad labai svarbu turėti europinės taisyklės ir mes labai tikimės, kad jos bus patvirtos kaip galima greičiau. Mes esame įsitikinę, kad tos taisyklės, kurias dabar mes rengėme, kurios jau beveik pat užbaigtos, yra reikšmingas žingsnis link geresnės dronų eksploatavimo kontrolės, nustatant reikalavimus dėl Mm, dėl žinojimo, kur gali skristi ir kur negali skristi, tai yra dėl tų geografinių zonų, taip pat geresnis identifikavimas, geresnis nuotolinis valdymas ir derinant tai su drono operatorių registravimu tikrai bus daug geriau m, mm, užtikrinama geresnis dronų, geresnė dronų kontrolė ir, ir bus išvengta tokiu atveju, kaip, pavyzdžiui, Gatvikė ar kitose oro uostose. Teisės saugos tarnybos galės e, įvertinti geriau geriau nustatyti, kas pažeidė įstatymą ir geriau imtis priemonių. Ir taip pat galvojant apie e, UAS bazę, apie tai aš nekalbėjau, bet dar kalbėsiu, mes tikrai turėsime galimybę geriau sureaguoti ir į tos ryties e, reikalavimus ir jau darbas, galiu paminėti, jau pradėtas toje srityje. Mes taip pat sieksime, kad dronai, kaip galima labiau atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, kad iš tikrųjų nuo pat pradžių gamybos e, e, dronų, dronai atitiktų aukščiausius standartus ir kad tikrai tai jau būtų numatyta viskas į ateitį. Tai ačiū dabar ir aš ir mano kolegos mielai atsakysime jūsų klausimus ar, ar šiandien, ar, ar ateityje per artimiausias savaitės, e, kai bus tvirtinamas šis deleguotas įsisakas, kaip mes numatome. Dėkui už mm, tokios įdomios temos pristatymą. Dronai iš tiesų labai įdomis rytis. Vėlgi kalbame apie tą deleguotąjį aktą. Ačiū labai, ponė pirmininkė, labai džiugiuosi tuo, kad e, komija kalbė, komisijos atstovas kalbėjo apie uh, tuos paskutinius incidentus nutikusius e, Didžiojo Britanijoje, taip pat e, Junktinėse valstijose, mums reikia taisyklių, reikia tokių taisyklių, kurios padėtų išvengti, ko įmanoma labiau, tokių nelaimingų atsitikimų. Be abejo, e, ne visų incidentų pavyks išvengti, tai yra neįmanoma. Tad deleguotasis teisės aktas. Bazinėme reglamente yra kalbama apie tai, kad į deleguotąjį teisės aktą turėtų būti įtrauktas konkrečios sąlygos susijusios su e, nepilotuojamų orlaivių gamyba, dizainu. E, tai ir su, tai yra susijęs su naudojimu asmeniniais tikslais, kitais tikslais. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomas atitikties su tais esminiais reikalavimais, kurie yra minimi 55 straipsnėje ir 55 straipsnėje taip pat yra minimas antrasis priedas, tinkamumas skraidyti, ketvirtasis priedas, pilotavimas, taip pat skrydžiai ore yra minimi ir 58 straipsnio pirmojoje dalyje nėra prašoma pateikti detalių taisyklių susijusių su visomis dizaino sąlygomis. Apie tai jau kalbėjau, perskaičiau ten esantį tekstą, o dabar žvelgime į parengtą pasiūlymą ir ką jame matome. Deleguotame teisės akte matome štai ką. Taikymos rytis yra tik ribotai e, tik atvirai, atsiprašau, operacijų kategorijai. Tai reiškia, dronai iki 25 kg e, gali skraidyti be sertifikavimo. Deleguotasis teisės aktas, kuris turėjo kalbėti apie taisyklės dėl dronų sertifikavimo, be abejo, ne, ne apie visus dronus kalbant, Tačiau čia dabar matome, kad yra kalbama apie dronus, kurie nesertifikuojami. Ir aš tiesą pasakius, ne visai suprantu, kas čia vyksta ir koks yra tikslas kam apskritai reikalingas toks reglamentas. Ta atvira dronų kategorija yra susijusi su atitikties vertinimo procedūra ir es deklaracija taip pat būtina, kurioje nurodyta, kad laikomas reikalavimų numatytų deleguotojo teisės akto priedė. Tad pirmininkė, Manau, kad šis deleguotasis teisės aktas pirmiausia turėtų būti išsiųstas intai, nes 90 procentų deleguotojų teisės akto e, teksto e, yra taisyklės susijusios su vidaus rinka. Ir aš pats niekada nedirbau ten esančių, ta, tame komitete nežinau, ten esančių taisyklių, tačiau kaip bebūtų, priedė yra paminėti tam tikri reikalavimai, bendrojo pobūdžio reikalavimai, E, susiję su dronais. O tada, kaip kad yra numatyta bazinėme reglamente, ir net ne, ne, nėra daroma tai, kas buvo nurodyta tame garsiajame pranešime, tačiau, man atrodo, kaip minėjo komisija, reikėtų perskaityti abu dokumentus - deleguotą į teisės aktą ir gyvendinimą teisės aktą. Ir jeigu pažvelgtume į gyvendinimo teisės aktą, pamatytume štai ką. Tiesą pasakius, nusteptume, kad ten yra kalbama apie dronų sertifikavimą. Tačiau bazinis, pamatinis reglamentas tokio reikalavimo nepateikia. Apie tai buvo ilgai diskutuota. Be abejo, mes e, patikėme tokį prašymą, tačiau Čia dabar kalbama apie dronų sertifikavimą įgyvendinimo teisės akte. Nors įgyvendinimo teisės akte reikėtų kalbėti tik apie operacijas, personalą ir registravimą. Tad tiesą pasakius, ne visai suprantu, e, kodėl taip elgiamasi. Man atrodo, kad įgyvendimo teisės aktas ar teisingiau jo rengėjai išeina už bazinio teisės akto nubrėžtų ribų. Dar vienas dalykas. 250 gramų, turbūt pamenate, tai nes pirmininkavote diskusijoms ir dėl to buvo daug ginčiamasi. Tai buvo opus klausimas. Ir dabar 250 gramų yra numatyta įgyvendinimo teisės akte. Tačiau nėra to kito elemento, dėl kurio ginčiamės ir kuris yra bazinėme reglamente. Tad to nesuprantu. Man visas tas e, tekstas toks keistas atrodo. Uh, Įgyvendimo teisės aktas apibendrinant, galiu pasakyti, nereaguoja į bazinio reglamento reikalavimus, įskaitant registravimo reikalavimus. Ir taip pat yra viršėjami e, bazinio reglamento steigti įgaliojimai, nes ten patenka nuostatos, kurios e, turėtų būti deleguotame teisės akte. O kalbant apie deleguotą teisės aktą, jo taikymo sritis yra ribota. Viskas apsiriboja reikalavimais susijusiais su įranga. Ir nėra visiškai jokių E, nuostatų susijusių su tuo, kada ar kokie e, nepilotuojami orlaviai turėtų būti sertifikuojami, kaip kad yra numatyta bazinėme reglamente. Nekalbame apie projektavimą, apie gamybą, nieko nėra apie tą kategoriją čia paminėta, taip pat apie kontrolės sistemą. Tad man atrodo, kad turime būti itin atsargus, jeigu ketiname pritarti šiems dviems teisės aktams. Dėkoju. Ačiū labai ponui Marinesko. Dabar ponė Foster. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui. Taip pat, man atrodo, ir EASOC atstovas šiandieną dalyvauja posėdėje. Būtų visai naudinga, jeigu tas pristatymas, kurį parengėte, beje, pristatymas buvo gana aiškus, išsamus. Ar komisijos atstovas girdi mane? Galbūt tą pristatymą galėtumėte atsiųsti mums? Ar turite galimybę išplatinti tą dokumentą? Ačiū. Dar vienas dalykas. Norėčiau pakomentuoti Getvikė įvykusį incidentą, nes pati esu iš Britanijos, e, nuolat lankausi Londone ir tikrai nepraleidau pro akis tos situacijos. Ir ne tik Getviko oro uostas, tiesą pasakius, nukentėjo nuo to. Labai ilgai e, laukėme prieš imdamiesi kažkokių žingsnių, e, kalbant apie tokias taisyklės ar gairias, tačiau jau egzistuoja taisyklės civilinėje aviacijoje. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tokios taisyklės numatytos ir jos egzistuoja jau tikrai gana ilgą laiką. Be abejo, visada atsiras idiotų, atsiprašau už šį žodį, kurie norės žaisti tokius pavojingus žaidimėlius. Todėl turime viską gerai apmastyti, pagalvoti apie tą apie tą geografinę apribojimą ir be abejo reikia užtikrinti, kad ir teisėsaugos pareigūnai turėtų reikalingas priemonės mm, kovai su tokiais pažeidėjais. Apskritai džiaugiuosi tuo, kad komisija ir ESA ėmėsi šio pasiūlymo. Aš pati kaip e, pranešėja, kurį rengiau pranešimą dėl e, dronų, 700 parlamento narių balsavo už tą pranešimą. 2015 metais ir, man atrodo, jau gana aiški parlamento linija ir tada buvo nubrėžta, kalbant apie e, bepilotės skraidyklės. Pranešime buvo kalbama apie saugų bepiločių skraidyklių naudojimą ir tam taip pat prireikė nemažai laiko. Reikėjo taip pat perdaryti ir basinį reglamentą, tačiau nemažai laiko prabėgo jau 15, dabar jau 19 ir e, prireikė štai ketverių metų pasiekti to, ką turime šiandieną ir galėčiau pritarti ponui Marinesko, kuris kalbėjo prieš mane. Kažkada apie tos e, svorio ribojimus net nebuvo kalbama. Tačiau buvo pasiektas tas 250 gramų kriterijus, dėl jo buvo susitarta. Dėl to iš ties galiu pritarti, nes technologijos sparčiai keičiasi, reikėjo dėl kažko susitarti, tačiau. Džiaugiuosi ir tuo, kad yra paminėta e, tas CE ženklinimas. Aš pati dirbau su bepiločių skraidiklių alijansu Junktinėje karalystėje ir tikrai turiu e, nemažai E, patirties, kalbant apie šią sritį. Tikrai yra gana, gana ilgas tas bepiločių skraidyklių kelias nuo gamintojo iki galutinio vartotojo. Ir manau, dabar yra tinkamas metas užtikrinti, kad turėtume europinius kriterijus ir užtikrintume, kad e, nacionalinės Vilnės aviacijos e, institucijos žinotų, ką daryti reikia, kad žinotų, kaip kovoti su, tokio, su tokiamis problemomis. Tad tiek būtų iš mano pusės. Džiaugiuosi to, ką pasiekėme. Tikrai nelengva buvo tai padaryti, sudėtingi klausimai, tačiau turime nesustoti, judėti į priekį ir be to mano išsakyta pozicija atitinka ir oficialią KR frakcijos poziciją. Ačiū. Ačiū poniai Foster. Ponas Man Minderberg. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Pone Foster tikrai daug ką jau pasakė, tad Per daug neišsiplėsiu, džiaugiuosi įgyvendimo ir deleguotojų teisės aktu, tačiau tikrai ne viskas į juos patenka. Komisija apie tai kalbėjo, minėjo konkrečią kategoriją. Viskas yra paremta tuo riziką grįstų požiūriu. Taip, tikrai dar nemažai darbo reikia atlikti, kalbant apie tam tikrus scenarius, kurie turi būti parinkti. Tačiau būtent uh, to ir norime atsižvelginti ponios Foster parengtą pranešimą. Man atrodo, kad, kad komisija, kalbant apie parinktus teisės aktus, įtraukė e, tuos kompromisus, pažiūrėjau, dėl 250 gramų, tačiau reikia kalbėti ir apie tą tinkamą pusiausvirą. Ir užtikrinti, kad nebūtų e, pertekliškai reglamentuojama vadinamoji žaislų kategorija. O dėl CE ženklinimo C, atsiprašau, C0 kategorija. Reikia jai taip pat skirti pakankamai dėmesio. Tad žvelgiu dabar į tuos e, deleguotą ir gyvenimo teisės aktą. Man atrodo, kad e, tikrai Neblogai viskas parengta, reikia užtikrinti, kad neprarastume dar daugiau laiko, kad praktikoje pradėtų būti taikytos šios taisyklės. Visi suvokiame, kad ir pramonė, ir esą, ir visos kitos šalis nori kuo greičiau matyti tas konkrečias taisyklės, kurias būtų galima taikyti, o po tų incidentų Junktinėje karalystėje tikrai iškilo nemažai klausimų. Tačiau buvo taip pat parengtas komisijos darbinis dokumentas įkeltas interneto svetainė ir ten yra pasakyta, kad egzistuoja reikalavimai susiję su nuotoliniu atpažinimu, su mm, geografiniu info, informatumu, informatumu ir mano išvada būtų tokia. Reikėtų kuo greičiau patvirtinti deleguotus teisės aktus, tai užtikrintų reikalingą teisinį saugumą, tiek ir pramonės atstovams, jie galėtų dirbti vadovaudomėsi tinkamų pagrindų, taip pat ir teisėsaugos institucijams tai būtų įtin naudinga valstybėse narėse, taip pat nacionalinėms civilinės aviacijos institucijoms ir be abejo ESAI. Tad nevilkinkime proceso, prieikime reikalingų išvadų ir užtikrinkime, kad viskas veiktų praktikoje. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau priminti komisijai, kad mes kartu su ponu Marinesku aiškiai iki 6 valandų ryto kartu su EZA tekstu norėjome aiškiai išsiaiškinti, ką daro deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai. Ir kai žiūriu į šį pasiūlymą, pradedu abejoti, ar komisija atsižvelgia į tai, ką mes per dėrybas nustatėme. Ir matau čia keletą problemų. Tame akte yra sėkmingų dalykų. Pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad 250 gramų dronas, taip vadinamas žaislinis dronas, irgi turi jam numatytas saugumo aiškias taisyklės. Nes čia kalbama apie atsakomybę ir tai yra tikrai griežtos apsaugos priemonės, nes norime išvengti nelaimingų atsitikimų ir apsaugoti žmonės ir jų privatumą. Bet yra mane šiame akte ir stebinančių dalykų. Ir tai jau tada tampa pavojinga. Pavyzdžiui, tai, kad dronai iki 25 kg gali atviroje toje kategorijoje skraidyti. Tikrai negaliu to patikėti, kad negalima uh, numatyti, kad dvidė, dronas sveriantis mažiau kaip 25 km, e, kilogramus neturėtų būti sertifikuojamas ir kontroliuojamas. Jei tokie dronai 25 kg pradės skraidyti ir nieks už juos nebus atsakingas, tai kur mes atsidursime? EZA pranešimas ir pono Marinesku pranešimas numato dronų kategorijas ir jų pavojingumo tipą pagal kinetinės energijos kiekį nelaimingo atsitikimo atveju. Bet jei laikysimės tik to energijos, kinetinės energijos kriterijaus, tai negi mes nesuprantame, kad tas 25 kg dronas yra kaip skraidanti bomba. Ir net kai žiūriu į jūsų tuos paveiksliukus, kur sakoma, kad yra trijų, trys dronų rūšis, tik viena iš jų yra deleguotasis aktas, o kitos dvi dronų rūšis yra nereglamentuojamos, tai man tikrai tas labai nepatinka. Tai tiek galėčiau prisidėti prie mūsų diskusijų, ponė Ajuto. Žodis jum, jūs nenorit, ponas Vim Vandenkamp. Dėkui, ponė pirmininkė, keletą komentarų jum leidus. Mes žinom, kad ponas Marinėsku yra geras dėrybininkas Ir kalbant apie teisinius tekstus, paprastai jisai būna teisus. Ir negali būti, kad skirtusi pagrindinis reglamentas, deleguotasis aktas ir įgyvendinimo aktas savo dvasia. Jei kalbame apie įgyvendinimo aktą, kuris eina toliau negu deleguotasis aktas, tai tai nėra gerai. Dėl to manau, kad Europos komisija ir paskutinio teksto prašėme praėjusią savaitę, taigi labai svarbu, kad Europos komisija parengtų deleguotojo akto tekstą, kuris atitiktų pagrindinį reglamentą ir tą galutinį susitarimą. Ir dar vienas dalykas. Žinau, kad ponas Kornelis labai gerai kalba olandiškai. Vakar per Niderlandų televiziją vyko diskusijos dėl tų mažų ir labai mažų dronų. Tai turim turėti galvoje, kad turim labai labai atsargus būti, kai rengiame dronus reglamentuojančias taisyklės. ir atsižvelgti į tai, ką sakė kolega Foster ir kiti. Dėkui, ponas Kornelis. Galbūt atsakytumėt į tuos klausimus, kurie buvo padikti, net ir olandiškai gal galit atsakyti. Olandiškai, ką žinai, ar sugebėsiu atsakyti, bet supratau, ką parlamentaras sakė. Kalbant apie tuos komentarus, tai pirmiausia pasakysiu, kad taip, tas skaidrės jų mačiūsime, o tas darbinis dokumentas, kurį netaip seniai esame parengę, aiškina šiek tiek kontekstą, kurio paprastai teisinėme akte nebūna. Dabar tie konkretūs komentarai, kurie buvo išsakyti. Šis deleguotasis aktas nenumato sertifikavimo taisyklių, visiems dronų tipams, bet reikia turėti galvoje, kad ateityje bus taisyklės kitoms dronų kategorijoms. Nes mm, čia kalbėsime apie tokias sudėtingesnės mm, skraidyklės, kurios mm, tokiom sudėtingesnėms sąlygom skraidys, bet EZA parengs tas taisyklės, nes jos bus sudėtingesnės. Bet bet kuriuo atveju joks dronas negalės skraidyti, kol nebus jam numatytos tai, atitinkamos taisyklės ir jis nebus sertifikuotas. Taip, galime kalbėti apie tą svorį iki 25 kg, bet čia turime, kai kalbame apie tą atvirą kategoriją, turėti galvoje naudojimo ribojimus. Tada pagal atvirą kategoriją galima naudoti dronus tik tada, kai nėra jokių žmonių ir jokios rizikos susijusios su to drono naudojimu. Ir tai būtent ir yra EASA bazinio reglamento e, naujas bruožas. Yra skirtingas reglamentavimas, kai yra reali rizika žmonėm ir netoks griežtas reglamentavimas, kai nėra rizikos žmonėm arba rizikos nusavybei. Tai tokia nusavybė, e, tokia, tai, e, tokiu supratimu yra pagristas tos taisyklės. Taip 25 kg yra nelengvas nemažas svoris, bet jis negali būti toks dronas naudojamas, kad skraidytų virš žmonių jei tokį droną planuojama leisti ten, kur yra žmonių, tai tada reikia jį sertifikuoti, bet tų sertifikavimo taisyklių dar nėra. Bet tokio drono naudojimas žmo... ten, kur yra žmonių, reiškia reikalavimų pažeidimą. Dabar atskirimas tarp įgyvendinimo ir deleguotojo akto, manau, kad mes tinkamai uh, atskyrėm, bet čia manau, kad viršalių pagrindų mums reikia tuos dalykus apsvarstyti. E, ir labai norėtume išgirsti, e, kurios nuostatos pono Marinesku nuomonė nėra tinkamoje vietoje. Taigi kartu tą padarysime. 80 džiaulių. Tai čia kalbame apie dronų registravimo aspektą. ESA reglamente yra įvairūs kriterijai 80 džiaulių yra vienas iš tų kriterijų. Tai atitinka, bendrai kalbant, 900 gramų. Ir mes čia laikomės atsargumo principo ir mūsų riba yra daug mažesnė negu 900 gramų arba 80 džiaulių. Nes reglamento kiti kriterijai būtent dėl saugumo priežasčių to reikalauja nes net mažesni dronai gali potencialiai būti netinkamai naudojami. Ponas Vandenkamp tą minėjo. Ir dėl to mes manom, kad reikia registruoti dronus, kurių kinetinė jėga daug mažesnė negu 80 džaulių ir net mažesnius negu 250 gramų, jei e, toks dronas gali pažeisti žmonių privatumą ir jos skridimo atstumas viršyje tą 120 metrų. Taigi čia mes labai rimtai tą atsargumo principą taikome. Ir manau, kad jau atsakiau į visus svarbiausius klausimus. Dėkoju, ponė Kornelis. Bet aš manau, kad mes negalim paleisti dronų 25 kg, jei jų niekaip nereglamentuosime tikrai tos rizikos negalime prisimti, nes čia e, toks dronas gali sukelti daug nelaimingų atsitikimų. Jūs sakote, kad jis gal skraidys, pavyzdžiui, virš žemės ūkio laukų, bet jei kažkas atsitiks, tai 25 kg. Pone Marinėsku, dabar žodis jum. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti kad galioja dabartinis reglamentas ir deleguotasis ir įgyvendinimo aktai turi atitikti galiojantį reglamentą. Nes tas numatyta ir tame galiojančiame reglamente, kad tokie deleguotieji ir įgyvendinimo aktai turėtų būti. Taigi turim čia atsižvelgti į pagrindinio reglamento reikalavimus, kurie taikomi antriniam teisės aktam. Ir noriu pasakyti, kad oficialiai elektroniniu paštu prašiau komisijos atsiųsti paaiškinimą, kaip dera įgyvendinimo deleguotasis ir pagrindinis reglamentas ir gavau tą darbinį dokumentą, kad komisija ruošiasi tokią peržiūrą atlikti. Aš, aš prašau komisijos, kad jinai atliktų tokią peržiūrą. Ir mes kartu su ponu Kornelis taip galim tuos dalykus sutikrinti. Sertifikavimo nuostatos yra įgyvendinimo akte, bet neminimos visiškai delegavimo akte. suprantu, kad komisija sako, kad bus dar kiti e, antriniai reglamentai, bet įgyvendinimo teisės akte yra dešimtame straipsnėje parašyta, kad dronai naudojami tam tikrais atvejais turi būti sertifikuojami laikantis orlaivių sertifikavimo taisyklių. O tame darbinėme dokumente komisija sako, kad tie reglamentai bus pritaikyti dronam. Taigi čia nelabai aišku, kokia yra tų antrinių teisės aktų ateitis, o dėl 80 džiaulių. Nežinau. Pavyzdžiui, o, pavyzdžiui, 5 gramų dronai, kurie labai greitai skrenda ir 250 gramų um, dronai, kurie lietai skrenda. Tai, tai kaip tada? Turim čia irgi dar daug ką išsiaiškinti. Mr. Marinescu, thank you very much. Dėkui, ponė Marinesko, aš dabar perimu pirmininkavimą, taigi galiu užbaigti mūsų diskusijas. ir manau, kad Europos komisija ir ponas Marinėskų dvi šalių pagrindų susitiks ir aptars kai kurias detalės, ypač deleguotojo ir įgyvendinimo akto. Ir tada iš pono Marinėskų sužinosim tų diskusijų rezultatus ir aišku, tas greitai turi būti padaryta, kaip ponė Forster siūlo. Pirmininkas net turi užbėgti poniai Foster už akių. O dabar aštuntas mūsų darbo tvarkės punktas. Madame Rodrygės, jūs esate čia, noriu su jumis pasisveikinti ir dabar kalbėsime apie protokolą, kuris keičia susitarimą dėl jūrų transporto su Kinija kad būtų atsižvelgta į tai, kad Kroatija tapo ES nare. Ir čia ponė Rodrygės iš Socialistų ir Demokratų frakcijos pateiks mums atitinkamą rekomendaciją. Dėkui pirmininkė, kalbėsiu portugališkai, tai užsidėkite ausinę. Norėčiau padėkoti už suteiktą žodį Aš kalbu kolegos vardu. Kolega susirgo. Manau, kad pasiūlymas nėra iš esmės keliantis kažkokių prieštaravimų, turint galvoje įvairius susitarimus kuriuos sudarė Europos Sąjunga. E, tai kaip ir kiti, ir šitas sustarimas su Kinija bus keičiamas dėl to, kad Kroatija yra įstojusi į Europos Sąjungą. Tiesiog Kroatija yra įtraukiama į tą susitarimą. tas sustarimas įsigaliojo 18 metais, o komisija gavo tarybos mandatą 12 metais, kad atitinkamai tas sustarimas būtų pataisytas, nes Kroatija įstojo parlamentui, protokolas atitinkamas buvo 14 metais nusiųstas ir jis bus pasirašytas 21 gruodžio ir taryba bus įgaliota mm, pakeisti atitinkamai sutartį ir mūsų komitetas turėtų tam pritarti. EPP šešėlinė pranešėja ponė Elžbieta Luočevska. Dėkoju. Iš tiesų, šitas dokumentas nėra prieštaringas. Kroatija įstojo 13 metais į Europos Sąjungą ir dėl to atitinkamai turim tą susitarimą su Kinija pakoreguoti. Nes tie susitarimai turi būti atitinkamai koreguojami, kai naujos valstybės narės tampa ES naujos valstybės tampa ES narėmis, tai čia kalbame grinai apie formalumą, kuriam, manau, pritars visos politinės frakcijos. Dėkoju. Toliau ponas Radoš Alde frakcijos vardu. Mes irgi pritarėme rekomendacijai. Jinai labai logiška ir nekeičia esmės to sustarimo tarp ES ir Kinijos. Taigi pritariu rekomendacijai. Then... Labai ačiū. Toliau Europos komisijos atstovas. Atsiprašau, kaip ištars jūsų graikišką turbūt pavardė. Ponas Dimitrijadis. Taip, pirmininkė, ačiū. Norėtumėm pasveikinti šį rekomendacijų projektą ir labai tikimės, kad parlamente jis bus greitai patvirtintas. Mes irgi laikomės tos pačios procedūros. Tai ir, ir 2004 plėtros, ir 2007 mm, metų plėtros, kuomet tiesiog Bulgarija ir Rumunija atveju jis ta pati procedūra buvo taikoma. Ir taigi ir čia tas pats yra, Kroatija įtraukiama į tą pačią priemonę. Ta pati procedūra ir numatomi kasmetiniai susitikimai su Kinija dėl jūrų transporto ir todėl labai svarbu, kad ir Kroatija būtų įtraukta. Ačiū. Ačiū. Mm, tikrai labai aiškus požiūris. E, pone Rodrygės, ar norėtumėt sureaguoti į tokias pastabas? Tive aos deputado Francisco Assis eh, por cabe ele né, eh, fazer comentários, não a mim. Muito obrigada. Labai džiaugiuosi girdėdama tokias pastabas ir aš tiesiog perduosiu kolegai tuos žodžius. Next. Vasario 6, tai yra kitos rečianis, yra terminas pakeitimams. Ir tuo baigiu svarstymą ir, ir šio darbo tokias klausimą. Matote, kaip tikrai olandiškai laikomės laiko. Baigėme transporto komiteto viešą posėdį ir po poros minučių tęsime posėdį jau už uždarų durų ir aptarsime įvairius trišalius dialogus. Dėl kelių infrastruktūros, ponė Jūto, jau salėje, dar mums reikės e, ponų Marineskos ir Teličkos dėl CEF. Stelička jau yra. Virkunė